tvarkės punkto. Tai yra ponios Steinruk pranešimas socialinių pokyčių ir inovacijų programa. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, ponia kolegė Steinruk. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už gerą ir intensyvų bendradarbiavimą nuo pat pradžios. Esu įsitikinusi, kad mes iš komisijos pasiūlymo padarėme labai stiprų pasiūlymą. Ir tokiu būdu prisidėjome prie to, kad mūsų pozicija trialoge bus labai stipri. Noriu padėkoti ir komisijai bei pirmininkavusiam e, Kiprui ir pirmininkaujančiai valstybei. Iš ties ne visada buvo lengva. Tačiau galų gale parengti kompromisai yra geri. Kas svarbiausia programoje? Program, ši programa jau sujungia tris savarankiškas programas. Tai yra progres, kuri atsakinga už ES politikos koordinavimo užimtumo socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties darbo sąlygų srityje. Antra, eures programa, eures tinklo E, užduotis yra tarp valstybinis darbuotojų judumas. Ši programa svarbi darbuotojams, darbdaviams ir visiems, kas nori pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Trečioji programa - mikrofinansų programa suteikia galimybę kurti, suteikti mikrokreditus mažoms ir vidutinėms įmonėms, teikti ir remti mažos įmonės dabar jau gali gauti mikrokreditus. Iš pat pradžių klausėme savęs, ko komisija siekia sujungdama tris skirtingas programas. Iš ties iškilo daug klausimų susijusių su galimybę suderinti tris programas. Man trūko kovos su skurdu aspekto, taip pat pasigėdau kitų socialinių temų, pasigėdau bendro pagrindo, kurio trūko. O dabar sukūrėme naują programą, tai yra e, socialinių pokyčių ir inovacijų programa, kuria siekiama užtikrinti socialinę įtraukti, geras darbo sąlygas. Šios trys paprogramės turi labai aiškius tikslus, yra numatyti konkretus finansavimo lygiai, progres 5 15 procentų bus skirta e, kovai prieš skurdą bei socialinę e, įtraukti. Labai svarbi EURES programa skiriama tarp valstybiniam darbuotojų judumui. Komisija norėjo teikti pagalbą valstybių pasienio zonose gyvenantiems gyventojams tik iš konkrečios programos, mūsų supratimu, tai pažeistų galimas tarp valstybinės partnerystės ir kai kurie geri projektai būtų sunaikinti. Mums pavyko pasiekti, kad likščiol šiol finansuotos programos ir toliau bus e, finansuojamos pagal eurės e, programą ir tai yra labai reikalinga. Ar Europos parlamentas e, sukūrė pagrindą visoms paprogramėms. programėms? Ir dabar bus numatyta bendroji programa visoms programoms. Jei komisija norės pakeisti prioritetus, tai bus galima padaryti tik pasikonsultavus su Europos parlamentu, Be to, socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos, jų vaidmo sustiprėja. Galbūt ne taip, kaip būčiau tikėjusis, tačiau vis dėlto. Ko nepasiekime? Užimtumo komitetas komitetas buvo pasiūlęs ketvirtą paprogramę skirtą kovui su jaunimo nedarbu. Mes e, norėjome kad ES lygmenių būtų finansuojama kova prieš jaunimo nedarbą, tačiau taryba dar kartą įrodė, kad tai tik tušti žodžiai. Mes e, bandėme rasti tokią vietą ar priemonę, kuri būtų koordinuojama ES lygmeniu ir šiandien e, būtų laikas ir vieta kalbėti apie tokią programą skirtą jaunimui remti. Na, kaip ten bebūtų, vis dėlto pasiekti kompromisai mane džiugina. Aš manau, kad bendromis pastangomis sukūrėme gerą pasiūlymą kuris bus naudingas visoms valstybėms narėms. Ačiū. Ačiū, ponė pranešėja. Jūs pabaigoje galėsite kalbėti vieną minutę, o dabar kreipiuosi į komisijos narį, poną Andarą. Uh, Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, ponė Štanro, užimtumo komiteto pirmininkai, ponė Beraš, visiems šešėliniam pranešėjam, už konstruktyvų požiūrį pasiūlymą. Vyko vaisingas bendradarbiavimas tarp trijų institucijų ir manau, kad dabar pasiekėme bendro tikslo. Krizės metu Tuo metu, kai keičiasi technologijos, tai daro įtakos darbo rinkai, socialinės apsaugos sistemai. Mm, to, tokie tiesias aktai uh, rengiami labai laiku ir BSF e ES e, turi prisidėti prie darbo vietų kūrimo, kovos su skurdu, kovos su neligybė. Uh, Europos uh, programa socialinių pokyčių ir inovacijų bus finansuojama skiriant, skiriant 815 milijonų eurų 13-20 metais socialiniai partneriai, regionės, savivaldos e, institucijos, e, plėtinė visuomenė galės dalyvauti ir e, projektus reikės išbandyti vietoje ir tada plėsti sėkmingiausius projektus, taip pat ir per SF e, fondą ir tam tikslui skirsime maždaug 100 milijonų eurų, kad būtų galima vykdyti eksperimentus svarbiausios rytise, kaip, pavyzdžiui, jaunimo užimtumas pažeidžiamų grupių įtrauktis ir taip toliau. Programa leis komisijai didinti politikos nuoseklumą, Ir tai e, darys poveikį ir kitoms politikos e, sritims, tai padės gyvendinti ir Europos politinį semestrą. Žinome, kad e, tai apima tris egzistuojančias programas - Progres, Euris ir mikrofinansų skirimo priemonė. Progres e, kryptis, čia bus e, skiriamas dėmesys jaunimo užimtumui, e, bus remiama politika tokiose sritise kaip užimtumas, socialinė įtrauktis, tarpusavio mokymasis, reformų testavimas, euris bus integruota į įzę ir Komisija rengs parengiamosios veiksmus, pradės įgyvendinti specialias sistemas, per kurias bus padedama susirasti darbo. Darbo jėgos mobilumas taip pat gali būti galingas mechanizmas, kad būtų galima panaikinti disbalansą, kuris yra darbo rinkoje, ypač turim galvoje, kad yra vietų, kur trūksta darbuotojo, kitur yra didelis užimtumas ir toliau bus e, dedamas pagrindas, galinantis e, remti verslumą. Ir per e, reformą patikrinus projektus toliau bus tai galima plėsti valstybėse narėse, panaudojant ESF lėšas. Globalizacijos fondas, ESF ir, ir taip toliau. Bus panaudotos visos šitos priemonės ar jums tikslam pasiekti dėkui. Nu. Ačiū, ponio komisijos nary. Dabar pasisakymai komitetų vardu, ponas Liberatskis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Biudžeto kontrolės komiteto požiūrių du aspektai svarbus. Pirmiausia, bendra suma Antras aspektas tai yra skaidrumas paskirstant fondų asignavimus. Mes manome, kad visų pirma, pats tikslas arba judumo skatinimas Europos Sąjungoje, um, užimtumo skatinimas, keitimasis geriausia praktika ir visų pirma, vienodų socialinių galimybių kūrimas yra patys svarbiausi tikslai, kuriems reikėtų skirti daugiausia dėmesio. Manome, kad skaidrumo principo e, mokėjimuose atsiskaitimas yra labai svarbus nes e, bus ir mažų e, pavedimų, mažų operacijų, kurios bus reikalingos e, gyventojams. Juta Steindruk minėjo svarbius dalykus ir mūsų komitete buvo beveik vienbalsiai pritarta šiam pasiūlymui. Tai rodo pritarimą bendram komisijos pasiūlymui. Ačiū. Ačiū, ponė Subje Zuber atual este programa pode ser importante. Ačiū pirmininkė. Dabartinėmis sąlygomis ši programa galėtų būti svarbi. Jos tikslas yra propaguoti kokybiškų darbo vietų e, kūrimą į e, darbo darbuotojų teisių gynimą, socialinės socialinę apsaugą. Aišku, kad visą tai sėtina su praeities politika. Mes galvojame, kad labai svarbu galvoti apie savanorišką judumą, o ne apie privalomą migraciją, kokią dabar mes matome daugelį valstybių narių. Mažai, kuriuose valstybėse narėse tikrai sėkmingai yra įdarbinamas kvalifikuotas jaunimas. 30 procentų skirta mikrofinansavimą. Mes galvojame, kad tikrai tai yra labai svarbu, kad būtų pinigai pinigai skirti mm, finansuoti realią ekonomiką. Ir mm, Aišku, kad e, viešojo sektoriaus įvairios tarnybos užsidarinėja valstybėse narėse, o mums tikrai reikia įvairių paslaugų, kurios būtų teikiamos nemokamai. Panas Paramba. Pone pirmininkė, kas penktas asmuo e, Europoje patiria skurdo grėsmę. 20 procentų beveik gyventojų yra be darbo. Euras e, ir mikrofinansų skirimo priemonės e, yra ne tik biurokratijos supaprastinimo priemonė, tačiau visiems naudingos programos užtikrinančios tvarų užimtumą. Ypač svarbios šios programos, e, sprendžiant jaunimo nedarbo klausimą. Taip pat labai svarbus mikrokreditų teikimo vaidmuo. MVI sudaro 90 procentų visų ES įmonių, e, taip pat įdarbina daug darbo jėgos, todėl naujosios programos biudžeto sudarimas yra labai svarbus. Kaip reikia komiteto narys, manau, kad labai svarbios panašios programos yra ir konkrečiams kokiams regionams bei vietoms. Labai svarbu, kad visuose projekto vertinimo etapuose būtų užtikrinamas objektyvumas. Ačiū. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pradėsime nuo pono Bolando. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjų tai Teistenruk, kurios dėka mes sugebėjome tikrai patvirtinti 14-20 metų pirmą socialinę programą, kuriai iš, yra daug iššūkių. Visų pirma, kad tai būtų socialinė programa, kuri realiai galėtų paremti tos, tas priemonės, kurios yra užimtumo, judumo srityje gyvendanamos, kad būtų koordinavimas užtikrintas maksimaliai derinant valstybinių veiksmus. Ta, ta dvasia Europos parlamentas stiprina įgyvendina partnerystės per sieną eurės ir iš tikrųjų um, užimtumo įdarbinimo um, agentūrų darbo biržų darbas yra labai svarbus ieškantiems darbo. Ir tai taip pat labai svarbu ir įmonėms, kuriuoms reikia susirasti darbuotojų per sieną, kad jos galėtų rasti taip pat ir išsilavinusių jaunų žmonių mūsų e, bendrapiliečių vienoje ar kitoje sienos pusėje. Labai svarbu, kad e, priemonės yra apjungiamos į vieną programą ir labai svarbu, kad nebūtų e, nu, viena ar kita nenukentėtų, kad nebūtų nustumta į šoną. Reikia, aišku, tinkamo koordinavimo, reikia aiškiai apibriešto biudžeto kiekvienai programai, ypač, kad būtų jaunimui numatytos finansavimas tinkamas, kad būtų visas derinamas tarp tų priemonių numatytas. Ir parlamentas ypatingai stebės tos dalykus. Paskutinis iššūkis yra, kaip užtikrinti įmonių kūrimasi per mikrofinansavimo priemonę, per finansavimo e, sistemą, kuri būtų atvira, atvira taip pat ir socialiniam verslumui skatinti. Tai yra labai svarbu toms įmonėms, kurios yra identifikuojamos kaip socialiai vertingos įmonės. Labai svarbu, kad tas finansavimas būtų prieinamas visiems ir jaunimui, eksperim, socialiniams eksperimentams skirta dalis, mano manimu, tikrai labai skatinti ir manau mūsų valstybės narės valstybės turės labai reikalingą priemonę, kad jos galėtų švelninti so krizės socialinius padarius, galėtų užtikrinti užimtumą ir augimą. Ačiū. Merci, monsieur. Monsieur Darden. Ačiū dabar panas Darden. Ačiū pirmininkė, e, komisarė kolegos. ES socialinių klausimų finansavimas buvo plačiai aptariamas šią savaitę ir kalbant apie socialinį fondą, žiaugiuosi. Čia mes kalbame apie e, socialinių pokyčių inovacijų programą, kuri turi, leistų, e, kuri turi leisti tikrai novatorišką programą įgyventi socialinėje srityje ir iš tikrųjų parlamentas ir mūsų pranešėjų tas Steinruk labai stengiasi dėl to dirbti ir aš labai sveikinu jų tas Steinruk su tuo darbu kuris leidžia parlamentui um, iš tikrųjų realiai pasistumėti į priekį dėl tos programos, kuri apjungs tris programas, kurios yra labai svarbios ES. ES turi rasti atsakymą, kai kyla nedarbas, kai kyla. Um, skurdas, atskirtis, reikia į profesinio judumo programų, reikia tokių programų, kurios leistų e, nacionalinių regioninių lygmenių e, tikrai sukurti papildomos vertės, galėtų būti tai multiplikatoriaus efektą turinčios programos. Tai yra labai svarbu e, Europos parlamentui. Ačiū. Merci. Ms. Harkin. Ačiū, pana Harkin. Ačiū. Noriu pasveikinti pranešėją. Jie iš ties tikėjo šią programą ir dėjo visas pastangas ieškodama tinkamų veikiančių sprendimų. Negaliu pasakyti, kad nepatenkinta e, šią programą. Manau, kad visos e, trys programos turėtų būti finansuojamos ir ypač e, aš remčiau mikrofinansų skirimo priemonę, kuri suteikia galimybę suteikti finansinę paramą 25 tūkstančių eurų žmonėms, kurie atsidūrė sunkumuose. Šie kreditai užtikrina lygybę, jie padeda jauniems verslininkams įsteigti mažas įmonės. Beveik 6 tūkstančiai e, verslininkų Nuo 2006 metų gavo paramą iš šių programų. Aš iš ties dar tuo metu dalyvau trišalėse dėrybose ir, ir vėl atstovausiu savo frakciją šioje programoje. Airija turi prieigą prie mikrofinansų skirimo priemonės, kaip ir kitos 15 valstybių. E, galimybė gauti finansuojamą yra labai svarbi e, jauniems žmonėms ir pranašumų neturintiems žmonėms teigiantiems savo verslą. E, bankai bijo rizikos ir jei jauniems žmonėms nebus padėta, jie negalės teiktis. Manau, kad ši priemonė yra labai naudinga tiems žmonėms, kurie negauna mikrokreditų. Aš džiaugiuosi šios priemonės egzistavimo ir manau, kad ji bus naudinga daugeliui. Turime kalbėti apie tikslingą judumą eurės tinklo rėmose. Aišku, judumas turi vykti savanoriškai. Manau, kad reikia tinkamai reguliuoti judumo srautus, kad išvengtume negatyvių rezultatų. Pane kolegė Šrioter. E, ačiū, ponė komisijos nary. Labai e, sunkiomis sąlygomis Europos parlamentas dėrėjosi dėl kompromiso, kuriam pritarė žalieji. Aš ypač džiaugiuosi dėl to, kad ES finansavimas ES pasienio regionams ir toliau išliks. Mūsų dėka pavyko 18 procentų iš 920 milijonų eurų skirti pasienio regionams ir gali, e, galės šie regionai ir toliau įgyvendinti programas per ateinančius septynerius metus. Yra numatyta galimybė steigti naujas partnerystės. Manau, kad tai gera žinia eurės pasienio partnerystėms ir visiems Europos Sąjungoje absurdiška komisijos vizija šias programas finansuoti iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo būtų neįmanoma, todėl kad nacionalinių valstybių situacija yra visiškai skirtinga. Čia atsimuštume į nacionalinės kompetencijas ir būtų visai neįmanoma kurti uh, tarp valstybinės partnerysčių programas, finansuojant jas iš mano minėto fondo. Turime turėti omenyje, kad e, kai kurie piliečiai gyvena vienoje šalyje, dirba kitoje šalyje ir jei dabar e, tokius žmonės mes e, įstumsime į biurokratijos džiunglės, tai bus labai neeuropietiška. Todėl jie turi gauti europinę paramą. Dar viena pastaba dėl mikrofinansų priemonės. Čia Europos parlamentas taip pat e, siekia savo tikslų, e, akcentuodamas, kad bus asmenų ir įmonių, kuriems prieiga prie mikrofinansavimo yra uždaryta. Jau buvo pasakyta, kad kartais mikrokreditai yra labai nedideli ir kartais jie reikalingi pilotiniams projektams finansuoti. Todėl kreipiuosi į visas valstybės nares, kad jos į savo Europos socialinio fondo programas įtrauktų programas susijusias su mikrofinansavimu. Tik tokiu būdu bus įmanoma žmonėms paprastai negaunantiems kredito gauti tinkamą finansavimą, iš kurio būtų galima steigti įmonę ir išbristi iš nedarbo liūno. Tai yra gera programa, kuri gali būti sėkminga programa. Aš manau, kad parlamento bendro, bendro sprendimo prieimimas čia šiuo atveju kuria naują europinę pridėtinę vertę. Ačiū. Dabar kolegė Van der Kamen. Ačiū, pirmininkė. Niderlandų piliečiai kasdien susiduria su pasiekmėm, kurias lemia netinkama Europos e, politika. Tai yra kaip bedugne, kur e, visiškai nėra jokio atskaitomumo. Komisija teikia beprotiškus pasiūlymus, kurie iš esmės yra tiesiog nukopijuoti iš teorinių vadovėlių. Mano partija PVV e mano, kad nacionaliniai parlamentai, nacionalinės partijos turėtų vardyti prioritetus. Negalima čia palikti laisvės Bruselio biurokratams vykdyti indokrinaciją. Mano partija PVM mano, kad tokio pobūdžio socialiniai mm, eksperimentai neleistini yra. Ne, nebereikia skirti daugiau lėšų to, tokiem, mm, tokiem dalykam, geriausiai tai būtų gražinti į valstybės narės. Ačiū, Regina Bastos, toliau. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu pranešėją atlikus puikiai darbą. Sveikinu ir komisijos nario pareiškimą. Išgyvename krizės pasiekmes nedarbui, valstybėse narėse socialinės pasiekmes labai vairios. Todėl reikia vykdyti veiksmus koordinuotai Europos lygmenių ir valstybių narių lygmenių, nesvarbu, ar kalbėtumėm apie nedarbą, ar apie kovą su skurdu, ar apie darbo sąlygas. Kalbame apie socialinius tikslus. Plane iki 20 reikia kurti naujas programas skirtas užimtumui ir socialiniai integracijai. Reikia integruoti programas, kurios apimtų tokius reikalavimus. Tai būtų ir eurės, ir Europos mikrofinansų skirimo priemonė. Turime nepamiršti, kad valstybės kenčia nuo nedarbo, ypač jaunimo tos uh, pasiekmes labai e, sunkios. Pro, programa skirta e, užimtumui, socialiniai integracijai turėtų leisti kurti darbo vietas, turėtų leisti skatinti savanorišką e, judumą, tai padėtų pažydžiamiausiams mūsų visuomenės nariams. Toliau, ponė Strela. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Steinruk su puikiai atliktu e, darbu. Ačiū už tai, kad e, pritarėte komiteto pasiūlymams. Tai esminė socialinės ir užimtumo politikos dalis. Turime atsižvelgti naujus darbo modelius. turime nepamiršti, jog ir vyrai, ir moteris turi derinti e, profesinį gyvenimą su šeiminiu ir daugumos darbo sąlygos priklauso nuo paramos e, šeimos gyvenimui struktūrų ir priklauso nuo gerų e, paramos sistemų motinoms, tėvams. Tai reikia derinti su mikrofinansais, kad uh, tai prisidėtų prie siekiamo e, tikslo 75 procentų moterų užimtumo, kaip numatyta Europa, Europos strategijoje 2020. Sorry. Valiokunnassa. Ačiū, ponia Asaja. Pone komisijos nary, komitete vadovaujant pranešėjai mes labai intensyviai dirbame. Ateities e, darbo vietos iš darbuotojų reikalauja naujų gebėjimų ir judumo. Labai nedidelė europiečių dalis dabar dirba kitoje valstybėje narėje, nei jie gimė. Mūsų visuomenė senėja ir tai reiškia, kad darbo rinka keičiasi labai sparčiai kai kuriuose srityse tiesiog trūksta tam tikrus gebėjimus turinčių žmonių. E, nes nepaisant to, kad ES kovojame prieš nedarbą, e, darbo galėtų užtekti visiems. Europos Sąjungai reikalingi nauji, gabus, jauni žmonės ir tai yra socialinių pokyčių iššūkiai. Manau, kad ši programa gali padėti atremti naujus iššūkius. Labai svarbu, kad senoji eurės e, ir kitos programos būtų naudojamos ir bandomiesiams projektams todėl kad jų dėka daug jaunų žmonių bus paskatinti ieškoti darbo užsienyje ir taip bus atremiami nauji iššūkiai. Ačiū, pirmininkė, aš tai noriu pasveikinti pranešė, e, ši nauja programa pasiremė trimis egzistuojančiamis programomis, e, progres, kuri padeda e, vieto, viešajam sektoriu, socialiniams partneriams užtikrinti užimtumo galimybės, mikrofinansavimo galimybė taip pat yra labai svarbi, suteikia teikiant paslaugas 25 tūkstančių eurų tam, kad būtų galima įsteigti naują verslą, pasitelkiant mikrofinansus. Ir taip pat už įdarbinimo e, tinklas eurės yra labai svarbus judumui. Um, per Eures portalą galima susirasti labai daug darbo vietų ir aš tikrai nerimauju dėl to, kad, pavyzdžiui, kaip Airijoje sudėtinga yra situacija, jaunimas nori išvykti į kitą šalį, nori įgauti patirties, nori geros informacijos, gerų darbo vietų. Tai Eures yra labai geras įnašas į tai. Na, ypač noriu pasveikinti pranešėją dėl tų pasiekimų ir noriu pasveikinti tai, kad 20 procentų iš tų 500 milijonų, kurie numatyti E, progres komponentui bus skirti jaunimo e, rėmimui, kad sociali, taip pat ir kad socialinės įmonės galėtų prieiti prie mikrofinansavimo, tai irgi yra labai sveikintas dalykas. Iš tikrųjų labai svarbu, kad tokiu būdu bus e, remiamas darbo vietų kūrimas ir remiamos socialinė įtraukti skatinančios politikos įgyvendinimas. Ačiū. Spontaniškose pasisakymuose nieko žodžio nepaprašė. Oi, atleiskite. Ponas Havit. Ačiū pirmininkė. Socialinė ekonomika auga net ir tuo met, kai kita ekonomika stovi vietoje. 70 tūkstančių um, vien mano šalyje yra įmonių ir iš tikrųjų ir Europos lėšos yra panaudojamos, yra ir um, ir kaučius ir mano apygardoje yra remiami žmonės, kurie yra nepalankio situacijoje. Labai svarbu, kad e, komisaras padėtų gyveninti šias priemonės, kad kooperatyvai būtų toliau svarbus elementas mūsų visuomenėse, kad būtų um, mikrofinansavimas, kad e, iš tikrųjų um, nebūtų toliau mažinamas finansavimas smulkiam verslui, pavyzdžiui, 600 milijonų svarų dabar Junktinėje karalystėje. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus finansavimas per tokias organizacijas, kurias net ir patys žmonės su negale valdo ir tai yra labai svarbu. Ir e, iš tikrųjų, e, sutrumpinimas šios programos yra easy, lengva, tai yra gerai, bet socialiniai pokyčiai tikrai nėra lengvas dalykas, todėl galiu tik tai palinkėti didžiulės sėkmės šiai programai. Danke. Ačiū. Pone komisijos nariai Andor. And, uh, um, uh Ačiū. Pirmiausia, norėčiau Jums visiems padėkoti už uh, išsakytą paramą naujai finansavimo priemoniai. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Štanruk Ji padarė didžiulios įtakos tam, kai buvo rengiamas šitas pasiūlymas, atkreipė dėmesį į daug detalių, kurios yra labai svarbios, kadangi iš tiesų, kaip girdėjome, priemonė tapo e, kur kas mažesnė, negu kad iš pradžių siūlyta, kalbant apie apimtį, tačiau e, jeigu e, bus gera kokybė, tai e, e, priemonė bus reikšminga. Ji gali būti galinga siekiant e, Europos strategijos 2020 tikslų, tačiau turime rimtai žiūrėti socialinės inovacijas. Diskusijų metu teikti pavyzdžiai šeimos ir profesinio gyvenimo derinimas, integravimas į darbo rinką, švietimas, tai yra labai svarbu. Uh, Iš tiesų, e, socialinės inovacijos, socialiniai eksperimentai gali būti svarbus ir yra buvę svarbus ir tai yra labai e, svarbu kovojant su nedarbu ir skurdu, judumas labai svarbus Europai, Europos darbo rinkai. Ir kalbant apie darbo judumą, padėtis e, bus visiškai kitokia už penkerių, dešimties metų. Eures e, turi būti labiau informatyvi ir todėl yra kaip tik tai rengiamas kitas pasiūlymas Eures sustiprinti ir tikiuosi, kad greitai tą pasiūlymą e, gausite. Džiugu buvo išgirsti išsakytą paramą mikrofinansavimui. Tai išsakė e, Airijos atstovės pane Harkinė ir Kostelo, taip pat e, buvo išsakyta parama socialiniai ekonomikai Junktinėje karalystėje. Ir e, iš tiesų e, Europai reikia mikrofinansavimo priemonės teikiamų, teikiamų galimybių, tai reikia tęsti ir e, per kitą finansinę laikotarpį. Iš tiesų ne visos valstybės narės pasinaudojo progres mikrofinansavimo priemonę. Norėčiau kreiptis į tas valstybės, kurias nepasinaudojo, kad jos pagalvotų apie, apie pasinaudojimą šito fondo. iš Europos investicijų fondų ir jau turime tikrai neblogų pavyzdžių pastarųjų trijų metų. Na, jais galima pasiremti, siekiant įkvėpimo. Iš tiesų, pražė nelengva. Komisija iš dalies yra atsakinga, užimtumo generalinis direktoratas. Manau, kad e, gyvendinami gyvendinami šią priemonę, galėsime pasikliauti jūsų nuolatinę paramą ir bendradarbiavimą. Dėkui. Ačiū. Keitimasis nuomonėmis baigsis išklausus ponę Štandriuk. Labai ačiū visiems pasisakiusiems, visoms pasisakiusioms. kas kritikavo, tiems norėčiau pasakyti, kad būtų gerai, jei jūs būtumėte dalyvavę rengdami šį dokumentą tuomet suvoktumėte, jog šios programos yra reikalingos e, kovojant su naujais iššūkiais, kovojant su jaunimo nedarbu. Aišku, komisijos narys taip pat kalbėjote apie tai, kad mes visi būtume norėję didesnio finansavimo. E, manau, kad ši programa leis ES e, tapti labiau socialinę. Ačiū. O keitimasis nuomonėmis baigiamas. Balsuosime rytoj 12 valandą. O dabar kitas klausimas. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas komisijai. Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio matematikos.